Dar noriu pranešti, kad vakar dienos posėdžio protokolai ir patvirtinti dokumentai jums yra išdalinti. Ar prieštaraujate jų nuostatoms? Ne, tuomet laikome vakar dienos posėdžio protokolą patvirtintų.